Žinoma, e, pasinaudodami Europos šaltiniais, ekologiška technologija turėtų tapti privaloma. Ačiū, kolegė Šegedį. E, ir šią procedūrą baigė panas Kelly. Good morning,